Care kolegė, cari kolegi. Mėly kolegos, tęsime toliau posėdį. Prieš pradėdami diskusiją dėl komisijos darbo programos pristatymo ir prieš suteikdami žodį ponui Barosu dėl 2011 metų komisijos programos, norėčiau priminti, jog Italijoje įvyko 30 metų baisus žemės drebėjimas buvo tūkstančiai aukų ir turbūt galime dabar pareikšti mūsų solidarumą visoms šeimoms, kurios nukentėjo tuomet. O dabar suteikiu žodį pirmininkui Baroso, kad jisai pristatytų komisijos darbo programą 2011 metams. Prašau. Gerbiami pirmininkai, gerbiami nariai, šiandieną man tenka garbė pristatyti komisijos 2011 metų darbo programą. Taigi, tai čia ir tarsi ir pradžia ir pabaiga. Iš vienos pusės e, ši programa reiškia, kad bus pradėtas naujas svarbių politinių, politinių darbų etapas, o kita vertus, patvirtinant programą, reiškia, kad bus užbaigtas ir prizuotas dialogas, kuris e, buvo pradėtas parlamente rugsėjo mėnesį. Na, rengintis, rengiant e, parlament, komisijos programą šiais metais buvo unikalios, tai buvo premjera. Na ir e, peržiūrint mūsų gyvendinti pagrindų susitarimą, mums pavyko uh, vykdyti geras diskusijas dėl kitų metų prioritetų. Uh, Na, mane padrasino sutarimas dėl bendros krypties ir dėl bendrų iniciatyvų. Na ir šis procesas leis konsoliduoti, mano vadiname, ypatingąją partnerystę. Na, mes turime susitelkti į tuos prioritetus, kur galime pasiekti pažangos. Komisija įsipareigojo pasiūlyti 2011 metais 40 svarbiausių iniciatyvų ir jos atspindi politinius prioritus, kuriuos apibrėžime kartu. Skaidrumo dėliai e, programoje yra 150 kitų pasiūlymų, kuriuos kaip tik komisija rengia. E, tvarus ekonomikos atsigavinimas, o taip pat e, mūsų visuomenės saugos užtikrinimas yra prioritetas 2011 metais. Ir reikėtų čia dirbti trimis kryptimis stiprinti valdyseną, e, užbaigti finansų sektoriaus reformą, o taip pat įgyv... pas... užtikrinti, kad būtų įgyvendinta 2020 metų strategija, užtikrinti įtraukų gerą augimą. Na ir pra... inicijavus vadinamą Europinį semestrą Ir prisimint mūsų pasiūlymus, kuriuos suformulavome rugsėjo 29 dieną, mes sustipriname um, Europos fiskalinį pagrindą, taip pat ir makroekonominės e, stebėseną. Svarbios finansinės reformos jau pradėtos ir užbaigti svarbus teisės aktais. 2011 metais mes pasiūlysime ir likusius reglamentų aspektus. Prioritetai yra skaidrumas ir sauga. Na ir bankų krizės pagrindas leis užkirsti ateityje kelią tokiams krizės. Na ir komisija palaiko tarybą ir parlamentą dėl svarbių reformų ir tos reformos turėtų būti patvirtintos 2011 metais. Mūsų sėkmė remiasi mūsų konkurencingumu ir pranašimu. Ir jeigu konkurencija yra e, pigesnė, tai mes turime būti protingesni. Na ir europiniu lygiu reikia e, geresnės standartizavimo e, E, sistemos ir tai būtų platforma, kuri leistų padidinti mūsų įmonių, e, ypač svilkaus ir verslo konkurencingumą. ES turi būti konkurencinga, išsaugoti geras darbo vietas ir turime perėti prie veiksmingo energijos panaudojimo, kuri mažintų CO2 išmetimą, turite tai gerai planuoti. Ir čia svarbus uh, svarbus yra saugum, energetinis saugumas ir aplinkosauga, tai yra prioritetai. 2011 metais ypatingai daug dėmesio skirsime veiksmingam energijos panaudojimui. Na, prisitaikant prie dinamiškos ekonominės tikrovės, reiškia užtikrinti darbo vietas, tam prie bendradarbiavimus su socialiniais partneriais. Ir dėl e, darbo laiko ir darbuotojų komandiravimo, tai yra esminiai pasiūlymai, kurie bus suformuoluoti 2011 metais. Taip pat e, bendros svarbos paslaugos taip pat yra svarbus dalykai ir čia atsižvelgėme į ypatingą šių paslaugų pobūdį. Na, bendros rinkos aktas e, tai yra ambicingas projektas ir jis yra skirtas tam, kad bendra rinka e, išvystytų visą savo potencialą. Ir neretai smulkus ir vidinis e, verslas yra pernelik apkrautas. E, Ir biurokratija atbaido jį nuo tarp valstybinių projektų. Pavyzdžiui, jeigu be, bendrai rinktume e, autorinės teisės, jas apjungtume, tai paskatintume tokiu būdu tarp valstybinę įmonių veiklą bei sukurtume potencialą, kuriant darbo vietas, nepameskime iš akių ir skaitmeninės srities. Taip pat turime stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir čia turime atitinkamą pasiūlymą, kuris leistų paspartinti uh, pernelik lėtą vartotojų problemų sprendimo procedūrą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kai veikiame, kai galvome apie keliautojus, vartotojus, studentus, apie visų mūsų kasdienį gyvenimą, tai labai svarbu, kad atsvertų naujos galimybės, kad būtų mažinta rizika, kad būtų pagerinta gyvenimo kokybė. Tik tuomet ES turi prasmės tik ES, kuri tarnauja piliečiams, turi prasmės. Ir atsižvelgiant į piliečių e, tikrovę, turime žvelgti toliau nei vien tik tais bendroji rinka. Ir e, didesnis saugumas. Tai reiškia, kad e, Europos piliečiai galės pasinaudoti galimybėmis išplaukiančiomis iš Europos Sąjungos protingos sienos ir atitinkamas pasiūlymas palengvins atvykimą ir išvykimą iš ES, kartu užkirtant kelią nelegaliai migracijai. Išlaikydami ES atvirą, mes norime neleisti tiems, kurie atvykti į Europą, kurie nori nesažininkai pasinaudoti mūsų um, socialinėmis sistemomis. Piliečių sąskaita ES turi nušviesti savo modelį um, pasauliui. Tai reiškia, reikia suderintų veiksmų išorės rytyje. Ir yra išorės veiksmų planai, kurie leis pasauliui parodyti mūsų strategiją 2020 tikslus. Taip pat turime padėti tiems pasauliu, kurie yra bėdoje. Ir čia reikalinga stipri Europa. Ir prieš baigdamas noriu pasakyti, ko nerasite komisijos programą ir kodėl. Kaip nurodėme, mes suformuluosime pasiūlymus dėl e, būstimos finansinės e, perspektyvos. Šį pasiūlymą suformuluosime iki kitų metų vidurio. E, atitinkami pasiūlymai bus suformuoluoti kitoje metų pusėje, sudaromai su mūsų pa, politiniu pagrindu. Na, ir, ir gyvenimo darbai nebuvo traukti mūsų programą, nes ypatingai, kai tai kalba eina apie dėrybą su trečiosiomis šalimis, nes gyvenimas tuomet yra jų rankose. Tačiau kaip ten būtų, mes toliau e, tęsime mūsų dialogą su JAV. Kolegos, savo išingai minėjome, kad darbo programa ir reiškia ne vien tik tais mūsų vaisingo dialogo pabaigą, bet reiškia ir naujo mūsų pastangų etapą bandant įveikti krizę. Taigi nepameskime to postumio e, ir apjunkime mūsų darbus norėčiau paraginti tarybą ir parlamentą dalyvauti bendrose diskusijose dėl to, kaip tinkamai įgyvendinti sutarties nuostatas dėl sąjungos programavimo. Na ir mums tai reiškia, kad jeigu bus daryti susitarimai, galėsime žengti greičiau, sudarydami susitarimus dėl iniciatyvų siekiant politinių tikslų. Ir tokios bendros pastangos parodys, jog mes esame nusiteikę rasti tinkamus atsakus ir laiku krizės akivaizdo, kuri Afganistanas sukrėtė. Būtent to ir iš mūsų ir tikisi mūsų piliečiai. Ir manau, kad ES ir institucijos turi pilnai išvelgti piliečių rūpeščius ir lūkesčius. Taip. Dėkoju. Dabar žodis e, frakcijų atstovams. Visų pirma, ponui Josefui Cajer, dvi minutės. Tisztelt Barozó elnök úr, tisztelt ház! Pinkė Pitela, ponė Baroso, mėly kolegos, Europa privalo įveikti krizę, Europos ekonomika turi remtis darbo valstybės narės, privalo išbristi iš šios krizės, suteikdamos kiekvienam savo piliečiui galimybę turėti darbą. Europos liaudės partija pritarė komisijos ketinimams daugiausiai dėmesio skirti darbo programoje kitų metų naujų darbo vietų, darbo vietų kūrimui. Tikimės, kad kitais metais patvirtinus naujas nuostatas ir pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos tie pasiūlymai bus e, patvirtinti kaip įmanoma greičiau. Norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Konkurencingumas turėtų remtis naujovėmis ir mokslinio tyrimų rezultatais. Mes manome, kad komisijos pasiūlymai nėra pakankami. Šia linkme jos darbo programų intelektinės nusavybės apsauga Europos bendrijos patentų veiksminga sistema, e, kokybės bendros normos. E, trečiųjų šalių valstybių įmonėms keliami reikalavimai privalo būti tokie patys kaip ir ES įmonėms. Ta turime užtikrinti. Remdamasis Lisabonos sutartimi, ponas Baroso kalbėdamas apie ES padėtį, pradėjo naują etapą. Sutartyje yra numatyti platus parlamento įgaliojimai, tad kad galėtume jais pasinaudoti, reikia įgyveninti nemažai priemonių ir pastangų. Iki šiol geri komisijos ketinimai ir e, darbų programos ne visą laiką būdavo įgyvendinamos. Todėl mes nemanome, kad reikia tiek daug laiko ir dėmesio skirti dokumentui, kuris dažniausiai nėra įgyvendinamas. Galbūt būtų naudingiau e, apsvarstyti reguliariai, kaip yra įgyvendinama ši e, darbo programa. Galėtume įsitikinti jos rezultatų veiksmingumo. Pirinkas prašo visų neviršti kalbėjimo laiko, nes ankstesnės diskusijos truko ilgiau. Dabar žodis ponas Voboda, kuris kalba visą laiką trumpai ir aiškiai. Pasistengsiu. Pirminkė Baroso, komisijos pirinko padotojo Šepčiovičių. Manau, kad daugumai e, programos nuostatų parlamentas pritars e, ir Nepaisant to, mes e, norime atkreipti dėmesį į kritikuotinius dalykus. Mes gyvename Europoje, kuriai daro įtaką tam tikros e, prieš Europą ir jos institucijas nukreiptos ir kovojančios jėgos. Privalome pasvarstyti, kokius metodus ir kokį kokius argumentus galime jiems prieš pastatyti. Prie to dar sugrįšiu. Turime kalbėti apie ūkio augimo politiką. Privalome reguliuoti finansų rinkas, numatyti e, įvairius gelbėjimo planus ir programas. Tačiau turime grįžti kažkada ir prie to, apie ką jūs, pirmininkė, minėjote, prie ūkio restruktūrizavimo, prie ekologiškų darbo vietų kūrimo, ekologiško ūkio augimo. O nesiniai pateikti komisijos pasiūlymai susijęs su energetikos sektoriumi numatytos plataus masto investicijos, dėl nepasakyta, iš kur bus paimti pinigai šioms investicijoms įgyveninti. Taigi kyla klausimas e, dėl energetikos, transporto sektorių, iš kur bus paimtos lėšos, kad už, būtų galima užtikrinti investicijas ir ekologinį žalį ūkio augimą. Vidaus rinka Taip, turime paskelbti e, vieningos vidaus rinkos koncepciją. Mes remiamės Mario Monti pasiūlymais, jis tuo tarpu smarkiai kritikavo vieningosios rinkos socialinę dimenciją. Dabar mes laukime jūsų konkrečių pasiūlymų dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos, nes siekiant užtikrinti darbuotojų interesus yra būtina, kad uh, ši direktyva nebūtų panaudojama darbo užmokesčio dempingui. Trečia, mokesčių politika. Diskusija su Airija aiškiai pamatėme, kad negalima leisti, kad kai kuriuose valstybėse e, būtų taikomi žemi pelno mokesčiai, kad galėtų pritraukti daugiau investicijų, o patekus į sudėtingą finansinę situaciją, kitos šalis turi lopyti jų biudžeto skilės, jeigu galiu taip pasakyti. Reikia bent jau kažkiek stengtis harmonizuoti ypatingai pelno mokestį, numatant galbūt mažiausius e, minimalius mokesčių tarifus. Tai yra labai svarbu. Kalbant apie socialinį aspektą, apie jį jau kalbėjau, tačiau taip pat didėja ir skirtumas tarp uh, uh, skurdžių ir e, labai turtingų žmonių ir reikia su šia problema taip pat kovoti. Taip pat jūs e, kalbėjote apie bendras mūsų veikimo koncepcijas e, ir tų koncepcijų mūsų veiksmų daug kas nesupranta, nes mes daugeliu klausimų ne, nepakankamai gerai pristatome iniciatyvas visuomeniai ir e, dažnai e, turime pasinaudoti daugiau dėmesio skirti piliečių iniciatyvoms, kurios yra naudingos e, Europai, o jomis šiuo metu bando pasinaudoti tik tai euroskeptikai, dabar Joana Valen. Dėkoju, kolegos. Iš tikrųjų, esu už Europinį projektą kaip ir tokį. Mes kuriame didelės strategijas, kaip klimato, kad pėtas energetikos patikas, strategija 2020. Na ir yra daug strategijų, tačiau atrodo nežinome, kur norime eiti ir kur norime patekti. Kodėl visą tai sakau? Tai sakiau, kadangi jeigu nori būti geriausiu, tai nepakanka tik norėti. Na, mes taikome strategijas, jomis netikėdami beveik niekas tų strategijų neįgyvendina ir niekas nėra pasirengęs jų finansuoti. Na, atrodo, turime per nelik daug strategijų, tačiau nesame suinteresuoti jas įgyvendinti. Ir dabar sugrįžkime prie pagrindinių dalykų, prie pamatų, kas ant kurių pastatyta europinis projektas, paprasti dalykai. Taigi, manau, kad pagrindinis projektas turėtų būti bendroji rinka ir turėtume dėti visas pastangas, kad ji būtų įgyvendinta. Jeigu norime būti pasaulinių lygių konkurencingi, reikia didesnės ekonominės integracijos ir vienintelis geras būdas yra per bendrąją rinką. Labai pritariu komisijos darbo programai, o konkrečiai pasiūlymams dėl vieningos bendros rinkos akto. To nepakanka. Turime atitinkamus pranešimus, ataskaitas, žinoma, ko reikia pritraukti kapitalą, skatinti investicijas, reikalavimai kapitalo. Turime susitelkti paprastus dalykus, nes tai turi konkrečiaus poveikio mūsų konkurencingumą, veiksmingas energijos panaudojimas, BŽUP išlaidų mažinimas ir taip toliau. Taigi komisija turi bendradarbiauti ir svarbu, kad tik veiksmai tai tiktų valią. Mes esame pasirengę dirbti ties finansinės perspektyvos pasiūlymų 2011 metais. Ar mums reikalingi didesnis reglamentavimas baigianti veikti krizę? Tačiau taip tik su sąlyga, kad tai didins mūsų konkurencingumą. Mes, mums reikalingas uh, holistinis požiūris į krizės įveikimą ir tikėkime, kad pasaulis seks. Mm ES nėra pragmatiškas idėjų, kapitalo ir vertybių uh, rinkinys. Jeigu taip galvosime, netapsime pasauliniu lyderiu. Uh, Na ir dabar šiek tiek dėl Europinės semestro. Komisija iš tikrųjų yra ta institucija, kuri geriausiai gali nustatyti mūsų silpnybės ir stiprybės planuodama darbą. Tačiau būkite atsargi dėl to, ką siūlote Europos piliečiams, nes tarsi tokiu būdu nurodote, kad Briuselis viską žino geriau nes e, Briselis toli nuo piliečių, nuo rinkiminių apygardų. Tai yra sudėtingas darbas ir jį įveiksime vykdami politinį koordinavimą. Tikiuosi, kad jums pavyks ir tokiu būdu sukursime darbo vietų, ne vien tik tais kai kam, bet visiems. Linkiu jums geros sėkmės. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Rebekai Harms, tris mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Baroso. Na, manau, labai svarbu suvokti, jog negalime diskutuoti dėl šios darbo programos, pamesdami iš akių dabartinės diskusijas ir patirtį dėl biudžeto, o taip pat pametinti iš akių padėti Graikijoje, Airijoje ir galbūt net ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse. Nepameskime iš akių jų problemų. Pirmiausia, pasakysiu, jog diskusijų dėl biudžeto pabaigoje girdėjau, kad e, ponas Baroso palaiko parlamento poziciją, žvelgia ją labai atvirai. Man rodos, tai tikrai labai svarbu, kad būtume sąžiningi, tvirtindami tokią darbo programą. Neselkime taip, kad tarsi galėtume pasiekti visų šių puikių tikslų, jeigu nebūsime numatę gero patikimo biudžeto, dėl kurio nereikėtų iš naujo ir iš naujo dėrėtis. Antras dalykas. Man rodos, diskusijos liečiančios Airiją parodė, kad mes esame labai toli nutolę nuo teisingo, tikro sprendimo. Nuo ir toli dar iki krizės įveikimo, nes e, pernelik liberaliai žiūrime į rinkas, o savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad tai, ką dabar siūlote, tas jūsų pasiūlymų paketas dėl to, kaip įveikti finansinę krizę, kaip įveikti ekonominę krizę, tai iš tikrųjų e, jūs įvardėte gėlių atspirties taškų, tačiau nemanau, kad tie jūsų nusibriežti tikslai yra pakankami. Ir jeigu pažvelgsime į praeitį, jeigu pažiūrėsime, kiek laiko jau diskutuojame, tai iš tikrųjų, jeigu norime E, sėkmingai veikiančios pinigų sąjungos ES rėmose, ES pagrindu, tai iš tikrųjų reikia drąsiai žengti žingsnį link ekonominės valdysenos ES. Tu, kito kelio nėra. Ir tikrai reikia daugiau bendros ekonomikos politikos. Ir nebūkime vien tik tais daktarai, kurie e, žiūri tik į simptomus. Ne, žvelgime drąsiau viską. Kolega Svoboda kalbėjo apie žaliuosius aspektus. Nesu patenkinta tuo, kaip strategijoje 2020 tai kaip žalesis augimas yra įvardintas strategijoje ir tai, kas nušviesta šioje programoje, nes sutampa su tuo, ką suderino strategijoje 2020. Vienas iš komis, yra vienas iš komisarų, kuris nuolat nori nutolti, nutolti nuo tvarios Europos idėjos. Dėkoju ir dabar ponas Vlazak minutė. Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm ponios ir ponai. 2012 metai taps bandomaisiais metais visoms institucijoms ir jos turės parodyti, ar jos padės atgaivinti ekonomiką ir augimą. Taigi ši program, darbo programa iš ties labai svarbi. Šiame kontekste kartais mažiau tiek sėkuros reiškia daugiau. Todėl uh, E, gan susirūpinę žiūriu kai kurias kurios teisėkuros darbus susijusius su paslaugomis. Čia turime prisiminti patys savo, kad licenzijos e, neįtrauktus tas bylas, kurios buvo aptartos e, Europos teisingumo teisme. Uh, viešosiams administracijoms e, labai sunku sureaguoti į nuolat keičiamą sistemą. Ir visa politika turėtų būti sudarinta iš anksto tam, kad visi turėtų pakankamai laiko gyvendinimo. Jari, per 1 minutę 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Barroso, euh, la Commission semble. Pana pirmininkė Barroso, Atrodo, jog komisija masto taip, tarytum, Europoje nebūtų rimtos krizės. Jūs savo dokumente rašote, cituoju, e, ekonomikos atsigavimo ženklai aiškus. Taip, yra tokių e, ženklų, tačiau ar jų yra tiems, kurie neturi būsto, kurie neturi darbo, kaip žinote, e, yra skirta 400 milijardų eurų palaikant bankus ir būtent tokia suma dabar yra piršta tų valstybių, aštuonių valstybių, kurios laikosi e, diržo susiveržimo politikos. Tad jūsų e, planai nėra veiksmingi. Galvojant apie Europos piliečius ir galvojant apie Maastrichto ir Lisabonos e, sutarties įgyvendinimą, man atrodo, sprendimas yra ne griežtos politikos, griežtos finansinės politikos e, plotmėje. Man atrodo, kad didesnio solidarumo užtikrinimas ir e, didesnis kapitalo pajamų apmokestinimas yra tinkamas kryptis. Naujos, fiskal, naujo fiskalinio teisingumo įtvirtinimas taip pat. Kodėl jūs e, nepradedate naujų tyrimų šiuose srityse? Europos centrinis bankas taip pat turi, teikdamas paskolės, finansuoti bankus, kad būtų užtikrintos e, darbo e, vietos, jų e, saugumas ir kad valstybinės paslaugos susijusios su moksliniais tyrimais ir inovacijomis būtų tinkamai teikiamas. Nes mes galime išsikapsyti iš tos padėties, kuomet yra tik tai nedarbas ir žemėjančios tendencijos. Dėkoju. Dabar žodis Nikit Zavela, pusantros minutės. Creation of jobs. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi viena iš, vienas iš pagrindinių programos prioritetų yra darbo vietų kūrimas, norėčiau atkreipti komisijos dėmesį, tačiau bijau, kad niekas iš komisijos atstovų manęs nesiklauso. Taigi noriu atkreipti, pane pirmininkė, dar kartą komisijos dėmenį į tai. Dar kartą noriu pasakyti, noriu atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad iš pietų Europos labai daug gyventojų emigruoja į užsienį. Graikijoje labai daug jaunos darbo e, jėgos aukštai gerai kvalifikuotos emigruoja Australiją, Kanadą ir Emiratus. Tas pats procesas vyksta Airijoje. Kita vertus, Vokietija skelbia, kad jai trūksta gerai kvalifikuotos darbo jėgos. O norėčiau pasakyti, kad e, Vokietija neturėtų importuoti kvalifikuotos darbo jėgos iš trečiųjų šalių. E, valstybės narės, kurios susiduria su ekonominėmis problemomis, galėtų aprūpinti Vokietiją šią kvalifikuotą darbo jėgą. Norėčiau pasiūlyti komisijai imtis iniciatyvos siekiant uh, papildomos europinės vertės. Kodėl neturėtume bandyti sukurti pridėtinės europinės pridėtinės vertės darbo rinkos, stiprindami Europą kvalifikuota darbo jėga, kuri yra kilusi iš Europos, to programoje nėra ir siūlyčiau traukti į ją šią nuostatą. Pirmininkas, ačiū. Poniai dabar žodis suteikiamas. Uh, E, Richardui e, Zeberiui pasisakyti asmeniškai. Pusantros minutės ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją su e, plataus masto darbo programos parengimu, tačiau turėtume daugiau dėmesio skirti ilgalaikį strategiją ir strateginiams Europos tikslams. Prašyčiau komisijos drąsiau žvelgti į ateitį, o ne baiminantis, kadangi procesus pažangos daugiausiai stabdo taryba, todėl pažangiusios jėgos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Pagrindinis tikslas yra padaryti Europą konkuringesnę tam, kad užtikrintume tvarų ūkio augimą ir e, taip pat socialinės garantijas. Svarbu dermai pristatyti šią idėją, dėja euroskeptikai žiniasklaidoje dažniau savo nuomonę pristato nei pažangiosios jėgos, taigi apie tai taip pat reikia galvoti. Teisinga, kad komisija pristato savo bendrą darbo programą pasirinkdama veiksmingumo skatinimo ir didinimo principą energetikos uh, E, taip pat švietimo mokslinių tyrimų srityje. Čia reikia papildomų pastangų. Mes puikiai turime suvokti, kad likęs pasaulis nemiega ant laurų ir kartu su komisija mes turime tai prisiminti ir taip pat drąsiai žvelgti į ateitį. Kas ačiū, dviems minutėms suteikiamas žodis Monikai Benovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų Šefčiovič. Manau, kad e, komisijai šiuo sudėtingu laikotarpiu nebuvo paprasta parengti tokią plataus masto darbo programą. Norėčiau su to komisiją pasveikinti. Programos moto yra ūkio atstatymas, atgavinimas po krizės. Aš esu šiek tiek skeptiškai nusiteikusi dar per anksti kalbėti apie atsigavimą. Jaučiame pirmosius požymius, tačiau dar nesame tikri, kad ūkis tikrai atsigaus, negalime daryti naujų klaidų. Atskiros valstybės vykdo tokią politiką, kuri neleidžia tikėtis ūkio atsigavimo. Pažvelkime tai, kas vyksta Graikijoje arba pastaruoju metu Airijoje valstybių įsiskolinimai yra didžiuliai, tačiau dėl taupimo politikos, e, kurią vykdome, tos skolos dar tik padidės. Stengiamės užtikrinti didesnę biudžetinę drausmę vadovaudamėsi griežtomis taisyklėmis krizės laikotarpiu. Šios taisyklės gali tik tai pakengti, gali tapti kontraproduktyvios ir, ir e, nepašalins jų laikymasis struktūrinių skirtumų Europoje. Tačiau tam šią diskusiją reikia daugiau laiko. Pritariu e, finansų sektoriaus e, reguliavimo pasiūlymus. Nežinau, aš, ar tų e, numatytų priemonių pakaks, tačiau tai yra žingsnis teisinga linkme. Taip pat pastangos užtikrinti tvarų ūkio augimą yra sveikintinos. Suprantu, kad programoje negalime pristatyti visų detalių, tačiau turime kovoti prieš skurdą ir socialinę atskirtį. Ačiū. Taip pat ir už tai, kad e, baigėte kalbėti vieną sekundę anksčiau nei numatyta. Dabar Ian Hutchington žodis. Komisijos e, programe yra tikrai gerų prioritetų, tai yra darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas, energija iš atsinaujančių šaltinių, energijos sunaudojimo veiksmingumas. Na, mūsų vyriausybės pritarė šiems prioritetams ir tikrai reikėtų kiek įmanoma jais daugiau pasinaudoti ir padaryti pažangos, e, siekiant sudaroti ir su kitais iššūkiais. Europos Lienco grupė frakcija, kuri apima uh, e, Verce Alts, bet taip pat ir Flamandų, Katalonijos bei kitos regioninės grupės prisideda prie tikslo gyvenimo regionuose. Tačiau labai svarbu, kad būtų, tie regionai būtų traukti į sprendimų priėmėme ne vien tik tais valstybės narės, tam, kad kad galėtume konstruktyviai dirbti šiu, su kolegomis čia, siekiant e, sukurti geresnę Europą. Ir dabar žodis e, Vera Dekasi, pusantros mintisis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šio krizės, šios krizės akivaizdoje yra E, di, dvi didelis politikos veiksmų grupės yra preventinė politika ir veiksmai, o taip pat ir postumio politika ir veiksmai. Prevencinė politika šiuo metu yra susijusi su finansinių paslaugų stebėsina ir priežiūra, taip pat ir su valdysena, o taip pat stebėsinos ir valdysenos stiprinimu. Na, tai yra tokia politika, kuri įspėtų mus prieš problemas šioms tampant nebevaldomoms. Nu, o antra politinių veiksmų grupė, tai yra postumio e, politiniai veiksmai, yra labai svarbus. Pone tarybos pirmininkė, ponė komisarė, ponė pirmininkė, šios Ši politika yra susijusi su trims svarbiausiais aspektais, iš kurių daugiau, tačiau aš išriškinsiu tris. Tai yra e, moksliniai tyrimai ir naujovės, e, skaitmeninė darbo tvarkė bei vidaus rinka. Tai yra moksliniai tyrimai ir naujovės. Tai būtent čia aš matau trūkumų parla, komisijos darbo programoje. Pone Baroso, jūs sakėte, kad bus vykdomas specifinės programos 2011 metais, tačiau to nepakanka. Na, mūsų frakcijai būtų norėtųsi, kad būtų daroma nuorada į mokslinio tyrimų pagrindų programą, aštuntąją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Tokių nuorodų nėra jūsų pasiūlyme. Dėkoju. Dėkoju. Ir dabar ponas Viginin dvi mintis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. De, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Gerbiami kolegos, diskusijos dėl komisijos darbo programos nėra tiesiog formalus dalykas, tai yra bandymas patraukti piliečių dėmesį, o taip pat ir komisijos bandymas išsiaiškinti, kokias sritis nurodytas programą palaikys parlamentas. Taigi labai svarbu matyti, ką Europa ketina veikti kitais metais tarptautinėje arenoje. Mes turime išsinės veiksmų tarnybą ir jos darbai yra svarbus. Taip pat norėtųsi, kad ir plėtros rytėje komisija žengtų į priekį. ir dirbtų tą pačią dvasę kaip ir 2010 metais. Na, manau, kad pažanga dėl 23 skyriaus yra labai svarbi ir per pirmąjį kitų metų trimestrą tikimės, kad komisija informuos mus apie pažangą padarytą dėrybose su šalimis kandidatėmis. Kita svarbi šalis yra. Šalis kandidatė yra Turkija. Ji turėtų būti paraginta laikytis tų įsipareigojimų, kurių ji ėmėsi, ji taip pat turi dirbti ties nauja konstitucija, o konkrečiai ties aspektais liečiančiais žmogaus teisės. Taip pat norėtųsi, kad komisija nuolatos reguliai informuotų Europos parlamentą apie tai, kaip e, yra su Serbija ir tikimės, kad per kaiminystės politiką galėsime geriau koordinuoti e, komisijos tikslus ir biudžetą reikalingą tiems tikslams įgyvendinti. Mes esame pasirengę palaikyti strategiją iki 20 metų ir joje taip pat reikia silpti šios aspektus. Ir dabar matau, kad ponas Andrė Švab norėtų pasisakyti pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas ponės ir ponai. Uh, Na, norime, kad Europos komisijos teisėkuros programoje būtų orientuotas ilgalaikius ES tikslus ir manau, kad kai kur dar kai ką reikia tobulinti, nors iš esmės sutinkame su šios teisėkuros programos skriptimi dėl vidaus rinkos. Tai norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad remiantis pono Monti, profesorius Monti dokumentų norime pasiekti, kad visi piliečiai turėtų naudos iš vidaus rinkos, galėtų turėti didesnės naudos. Ir jeigu pažvelgsime į komisijos darbo programą ir jeigu pasitelksime kaip pagrindą Monti ataskaitą, tai labai svarbu, kad komisija atsižvelgtų į nuostatas e, numatytas toje ataskaitoje. Tai yra, kad būtų taip sustiprintas. Um, tai, skundai prieš teisėkuros teismą dėl pažeidimų prieš valstybės narės, kad būtų pasiekta iškių rezultato, to nematome programoje. Taip pat norėtųsi, kad būtų atkreičiamas dėmesys į konkrečius dalykus, skaitminė programa, hipotekiniai kreditai ir taip toliau. Čia yra daug ir kitų dalykų, tačiau labai svarbu, kad tos priemonės, kurios nurodytos e, uh, 2011 metams, kad jos iš tikrųjų būtų pristatytos 2011 metais. Na, E, tai, kad komisija tik tikrins kai kurias galimybės ir priemonės, tai mums nepadės. Labai svarbu, kad visi teisėkuros pasiūlymai būtų lydimi poveikio vertinimo. Dėkuoju. Dėkuoju, pana Švabai. Dabar pana Gebert. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlas komisijos nariai. Manau, kad Lisabonos sutartis reiškia didžiulę pažangą piliečiams, kadangi joje kalbama apie socialinės rinkos ekonomikos pagrindinius principus įgyvenant Europos politikas. Mes, parlamento nariai, tikimės, kad iš tikrųjų socialinės rinkos ekonomikos principais bus vadovaujamasi tikrovėje. Pažvelkime, kokia yra padėtis vidaus rinkoje. Joje mes pasigendame kai kurių socialinės rinkos ekonomikos aspektų. Mums nepakanka vien tik tai poveikio įvertinimo, rengiant Europos teisės aktus. Mums reikia e, socialinio lygmens įgyvendinimo tam, kad e, piliečiams suteikti pažadai taptų tikrovę ir nebū, neliktų vien tik ant popieriaus. Kalba eina ne vien tik tai apie socialinį lygmenį, kalba eina apie tokius dalykus kaip visuotinės svarbos paslaugas, kurias būtina apsaugoti ir aš pasigendu komisijos veiksmų šioje srityje, ir labiau atsižvelgtų į darbuotojų interesus, kas yra būtina įgyvendinant komandiravimo direktyvą, teikiant atitinkamus pasiūlymus, kurių mes vis dar laukiame. Ir aš e, jau po truputį prarandu kantrybę, nes Europos parlamentas seniai reikalauja Europinių lygmenių įtvirtinti kolektyvinių ieškinių sistemą Komisija užsakė įvairius mokslinius tyrimus, jų buvo 6 ir 7 iki šiol ir ką mes matome šioje darbo programoje, vėl ketiname, ketiname užsakyti naują studiją, naują poveikio vertinimą. Mes tikime šios rytyje konkrečių komisijos veiksmų. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Žampol Gozės, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari, kaip EPP koordinatorius ekonomikos ir pinigų e, reikalų komitete, norėčiau pabrėžti du dalykus jūsų programoje. Visų pirma, sustiprinti ekonominę valdyseną ir pradėti Europos e, pusmetį. Jūs e, taip pat kalbėjote apie ekonominės valdysenos paketą. Pasiekti šį tikslą yra esminis, esminis svarbos dalykas. Mūsų frakcija mano, kad čia turi būti einama toliau negu tai, kas siūloma ir reikia imtis privalomų pobūdžio priemonių. Reikia taip pat, kad parlamentas būtų įtrauktas į tą numatytą procesą, taip pat dalyvauti įgyvendinime. Reikia surasti tinkamą teisinį pagrindą kad būtų tinkamai įgyvendinamos sutarties nuostatos ir kad būtų įmamasi tų priemonių, kurių skubiai reikia imtis. Kitas dalykas - finansinis reguliavimas tolesnis. Projektai yra jau pateikti ant stalo arba bus greitai pateikti. 11 metai bus e, lemiami metai. Mes labai džiaugiamės, kad e, komisijos narys Barnie yra ryštingai nusiteikęs. Mes džiaugiamės e, dėl priežiūros paketo, taip pat dėl alternatyvinių fondų direkt, direkt, valdymo direktyvos. Uh, bei dėl e, reitingų agentūrų. Mes e, ir toliau sieksime, kad teisėkuros projektai būtų veiksmingi, protingi ir pragmatiški. Ir būtent e, to, manau, siekia ir šios dienos komisija. Dėkoju. Ponas Derosa, pusantros minutės. Pašval. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad komisijos pirmininkas Baroso savo įžanginėje kalboje kalbėjo apie tam tikrų priemonių dėgymą darbuotojų komandiravimo srityje. Šios konkrečiai apie tai nekalbėjo. Prieš tai rengiamose svarstymuose jis e, kalbėjo apie konkrečias priemonės užkertant kelią socialiniam dempingui, e, remiantis atitinkamais teismų sprendimais. Noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu patvirtinti tokius teisės aktus, kurie užtikrintų valstybėse narėse visuotinos svarbos paslaugų tiekimo garantijas. Kadangi šioje srityje yra labai daug problemų, aš rengiu šio klausimo pranešimą ir kitų metų pradžioje jį pristatysiu. Taip pat Turiu pasakyti, kad sveikinu kovos su skurdu platformą, tačiau e, nematome jokių požymių, kad komisija pasinaudotų strategiją Europa 2020 tam, kad e, padėtų, pavyzdžiui, Airijos vyriausybei spręsti atitinkamas skurdo problemas. Jeigu šioms dėryboms su Airija nepasirenkame e, kaip pagrindo strategijos Europo 2020, tai kokiu pagrindu mes galime bandyti spręsti Airijos problemas, ypač bankų problemas. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes čia e, vežimą statome prieš arklį, kalbėdami apie minimalius e, įmonių pelno mokesčius, neužtikrindami sanglaudos paramos silpnoms ir ES periferijoje esančioms valstybėms. Prieš pradedant, prieš pradedant kalbėti apie minimalius e, įmonių pelno mokesčius turime nepamiršti ir šių dalykų. Nos Ori pusantros minutės. E, Ačiū pirmininkė. kadangi esu Europos liaudės partijos koordinatorius užimtumo klausimais, e, pritariu šiai darbo programai, taip pat sveikinu programą e, New Skills, New Jobs, nauji įgūdžiai, naujos darbo vietos, kurią finansų laiku aptarsime keltą pastabų. Turėčiau, manau, labai svarbu laiku pradėti programos svarstymus ir konsultacijas ir e, komisija turėtų atsižvelgti į parlamento nuomonę bei pasiūlymus. Nemažai kolegų minėjo, kaip svarbu tinkamai pasinaudoti e, ir suteikti atitinkamą e, finansavimą tam, kad programos galėtų būti įgyvendintos. Labai svarbus yra programų įgyvendinimo stebėsenos procesas. Norėčiau paminėti keletą problemų. Apgailestaujame dėl to, kad nebuvo pasiūlytos iniciatyvos darbo programoje tokiuose sritise, kuri, e, kurios susijusios su sveikatos apsaugos paslaugų užtikrinimu Me, dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos mes pasisakome prieš naujų direktyvų rengimą, turėtume geriau pasinaudoti sinergijos efektais ir daugiau dėmesio turime skirti naujų darbo vietų kūrimui, užimtumo skatinimui. Tai turėtų būti pagrindinis mūsų rūpestis. Paskutinė pastaba per didelė administracinė našta spaudžia mažų vidutinių įmonių pečius, turėtume pakeisti tą padėtį. Ačiū labai. Žodis teikiamas ponė Edith Hercog pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu trumpai kalbėti. Dėkuoju už šią darbo programą, buvo nelengva ją parengti, biudžetas dar nepatvirtintas. Norėčiau pabrėžti aspektus, kurių mes pasigendame programoje. Būtų džiugu, jeigu pramonės politikos rytėje būtų pateikti konkretus pasiūlymai, taip pat ir e, žaliavų naudojimo politikoje pasigendame didesnės pažangos, siekiame e, konkrečių pasiūlymų dėl investicijų e, energetikos ir tausaus energijos išteklių naudojimo srityje. Galėstavome, kad darbo programa nebus uh, praėjus tam tikram laikotarpiu vertinama. Noriu pabrėžti, kad kuomet kalbame apie tokias programas kaip Galilėja ir ITER ir siekime susitarimo, tai turime atitinkamai atsižvelgti vieni į kitų nuomonę. Mažų vietinių įmonių paramos politika turėtų būti veiksmingesnė. Atitinkami pasiūlymai e, buvo pateikti jau prieš du metus. Džiaugtumėmės, jeigu būsimos ES pirmininkės Vengrija ir Lenkija E, daugiau dėmesio skirtų ES integravimo politikai, nes atotrukis tarp rytų ir vakarų e, valstybių narių, ypatingai darbų užmokesčio srityje, yra nepriimtinas. Svarbu užtikrinti energetinį saugumą. Jeigu norime siekti pažangos rytų partnerystėje, turime taip pat dėti pasakas, nepaisant to, kad kai kurie tam priešinasi, pons Groš pusantros minutės. Passiamo l'onorevole Katrin Trotman per un minuto. E Salėje, tada ponė Katrin Trautman, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Ši darbo programa kalba apie augimo grįžimą bei e, užimtumą. E, taip yra iš tikrųjų, tačiau mūsų ekonominis modelis negali koncentruotis tik tiek represiniais aspektais. E, augimo tolesnis užtikrinimas turi būti pagrindinis tikslas ES ir taip pat socialiniai aspektai bei užimtumas turi būti pagrindiniai rodikliai šitame kontekste. Mes taip pat turėtume pabrėžti, jog Europos bendrijos mokestis finansinių sandorių mokestis taip pat čia labai svarbus aspektas. Pritariu tiems kolegoms, kurie minėjo komandiravimo direktyvą bei bendrojo intereso paslaugų direktyvą. Man atrodo, jog skaitmeninė strategija taip pat yra esminis faktorius stiprinant ekonomiką ir mes turime stiprinti komisijos ambicijas šitoje srityje. ES taip pat turi suprasti, jog Europos projekto pagrindas yra pilietis ir todėl finansinis e, paketas neturi koncentruotis tik tai tiek e, saugumo aspektais ir migraciniais e, srautais. Kalbant apie 2011 metų programą, tai turi būti politikos pavyzdys, kuris parodytų, jog tai, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu, nebūtinai yra geriausia tendencija. Komisija mes tikimės pasirodys pačiu aukščiausiu lygmeniu ambicijų prasme. Dėkoju. Dabar Elmaras Brok, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, norėčiau atkreipti dėmesį trumpai tris temas. Pirmiausia, manau, kad e, išorės santykius rytyje komisija tenka ypatinga atsakomybė. E, pavyzdžiui, stiprinant e, partnerystę su šalimis rytuose nei likščiau. Bet to taip pat e, yra daugia šalių santykių tarp valstybių narių ir kaiminių rytuose. Ir tai turime tos santykius tik ir stiprinti ne vien tik tais galvodami apie energetiką, bet ir apie strateginius aspektus, nes atitinka mūsų interesus ir tai turėtų būti prioritetas. Antra. Na, nežinau, kaip yra su struktūriniais fondais. Tačiau, kai kalba eina apie finans, išorės veiksmų programų finansinį valdymą, tai čia viskas vyksta pernelyg lietai. Iki tol, kol lėšos yra skiriamos, tiesą sakant, jau praeina metai ko, iki, nuo tos priežasties, dėl kurios buvo skirtos lėšos. Tai matėme rytų partnerys atveju ir kitų partnerys atveju. Na, žinau, kad tai yra susijęs su biudžeto tvarka, ji yra sudėtinga. Uh, Na ir panašiai buvo ir su Santos komisija prieš dešimt metų. Tačiau jeigu mes norime, kad lėšos būtų panaudotis veiksmingai, kad jos nebūtų paskirtos per nelik vėlai, kai traukinys jau nuvažiavęs, tai turėtume mūsų politikoje vadovautis interesai. Ir todėl, galvojant apie visą tai, komisija turi rasti, rasti kažkokį sprendimą kuris leistų uh, tvirtinti programas, jas įsigyvendinti ir finansuoti daug greičiau. Na ir trečias dalykas, ponė komisarė, tai, tai tarp santykiai, ekonominiai santykiai su JAF, ekonominis ne, transatlantinė taryba. Tai yra labai svarbu ne vien tik tais ekonominių požiūrį ir, man rodos, komisijos darbo programoje tam nepakankamai skiriama dėmesio. Dėkoju, sako pirmininkas, pusantros mintis ponė Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Europos piliečiai tikisi, kad 2011 metais institucijos sustelks darbo vietų kūrimą, o taip pat į socialinių požiūrį stipresnę e, Europą kaip transporto komiteto vicepirmininkas. Tikrai apgalėstauju, kad 2011 metais jūs atidėjote Baltosios knygos dėl e, um, transporto ateities sukūrimą. Tai yra labai svarbus dokumentas, e, galvojant apie sanglaudos politiką ir transporto politiką. Na, o kai dėl 2011 metų komisijos darbo programos, tai norėčiau atkreipti dėmesį privačių asmens duomenų apsaugą saugos, ypač internetos saugos užstiprinimą. Taip pat elektroninis parašas, viešiai pirkimai, o taip pat abipusės elektroninių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 nustatymas. Tai yra labai svarbus skaitmeninės darbo atvarkės aspektai, tai yra labai svarbu galvojant apie bendros rinkos ir paslaugų rinkos e, veikimą. Taip pat labai svarbės yra iniciatyvas susijusios su pratingas elektros tinklai. Ypač e, tai pasakytina, kai e, apie energiją iš atsinaujinančių šaltinių, kuriuos valstybės narės investavo daug. Čia priminčiau ir elektrinius automobilius ir energiją energijos veiksmingas panaudojimas ir skaitmeninė e, tvarko, darbo tvarkė yra tas rytis, kurioje yra didelis darbo vietų kūrimo potencialas ir tai turėtų būti prioritetas 2011 metais. Dėkuoju. Danielė Kaspari, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė komisarė, 2011 metams komisija numatė labai plačią programą ir būtų geriau, jeigu būtų, nu, būtų nustatyti geresni prioritetai. Mes dabar turime 30 generalinių direktoratų 26 komisarus ir nebūtinai kiekvienas komisaras ir kiekvienas generalinis direktoratas turi įrodyti, tai tai kad jie naudingi ir reikalingi tuo, kad bus teikiama daug tiesiekros pasiūlymų. Aš manau, kad reikia nusistatyti prioritetus, apsiriboti svarbiausiais dalykais ir turėtume atskirti, kas yra svarbiau, o kas netaip svarbu. Na, ypatingai atkreipsiu dėmesį į išorės veiksmus rytį su mūsų frakcijos koordinatoriais išorės rytį. Tik keletas aspektų būtų džiugu. Ponas Brokas jau apie tai kalbėjo, jeigu padarytume pažangos tarp atlantiniuose santykiuose. E, tai šis klausimas nuolat įtraukiamas į darbo tvarkę, tačiau padaryta pažang, nepadaryta pažanga. E, Na, jeigu pažiūrėsime į tai, kaip keičiasi ekonominė skirtingų pasaulio regionų gale, tai tai rodo, kad turime tampriau bendradarbiauti su JAV. Ir būtų gerai, jeigu komisija savo darbe nuolat nepamirštų, kad e, užsienio veiksmų srityje įsigalios Lisabono sutarčiai mes esame teisėkuros organas ir aš manau, turime daug ko pasimokyti tarpusavėje, ypač išorės veiksmų tarnybą, kaip vykdyti veiksmus, kokius nusistatyti prioritetus ir tikrai džiaugiuosi dialogu su komisija bei skaidriu bendradarbiavimu. Ačiū žodis, ponė Myčiau, pusantros minutės. Norėčiau pasveikinti komisiją dėl to, kad parengė darbo programą. ES siekia veikti krizę, iš jos išbristi, tačiau dar daug ką reikia nuveikti, todėl negalima pamiršti žmonių trečiame pasaulyje. Privalome suvokti kad e, kuomet sutarėme dėl to, kad reikia vystomai pagalbai skirti 0,7 e, procentus bendrų nacionalinių pajamų, tai aš ir visi privalome suvokti, kad kuomet nacionalinės bendrusios pajamos mažėja, mažėja ir mūsų teikiamos vystamosios pagalbos apimtis. Todėl prašau komisijos imtis visų įmanomų veiksmų po to, kai New York'e vyks e, tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūra, paraginti ir padaryti visą įmanomą kad nesumažėtų bendrų nacionalinių pajamų procentinė dalis skiriama vystamai pagalbai. Ačiū ponai Mičelui. Dabar prasidės e, pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio. Ponai Būsų kils teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, dėl ekonomikos krizės yra nieko nustabaus, kad daugiausiai dėmesio skiriame ekonomikos aspektui. Tačiau Europą sudaro ne tik rinkos, bet ir piliečiai. Todėl privalome toliau įgyvendinti Stokholmo programą, kurią patvirtinome ir kuri leis sukurti piliečių Europą, Konkrečiai kitais metais turime siekti pažangos, kovodami su terorizmu ir stiprindami savo piliečių saugumą, nes jie e, tikisi iš ES didesnio saugumo, turime stiprinti pastangas kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat turime stiprinti piliečių teisės, pavyzdžiui, e, nusikalt nusikaltelių aukų apsaugą privalome stiprinti ir turime kurti bendrą prieglopščio ir migracijos politiką, kuri remtasi solidarumo principu. Ačiū, ponai Busutil. Dabar žodis teikiams ponai Balčyčiui. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Iš tikrųjų, 2011 m. Europos komisijos pateikta darbų programa, jinai atrodo gana ambicingai ir norėtųsi, kad šitas dokumentas taptų ateities labiau konkurencingos labiau vieningos ir labiau pasiturinčios europos kūrimo dokumentu. vis dėlto praeityje taip pat buvo labai daug ambicingų dokumentų ambicingų planų kurių ne visi buvo įgyvendinti. aš puikiai prisimenu kaip prieš keletą metų tos valstybės kurios šiandien išgyvena didžiulę finansinę krizę buvo rodomos kaip pavyzdys kaip turi būti vykdoma finansinė ekonominė politika tačiau šiandieną gyvenimas įnešė labai dideles korekcijas ir todėl pritariu visiškai dėl didesnės finansų rinkos priežiūros dėl energetinės vieningos rinkos sukūrimo ir didesnio valstybės integravimo į mūsų ekonomiką principų sukūrimo. tik tai taip mes galime išeiti ateityje į konkurencingesnę europos sąjungą ir didesnį mūsų žmonių aprūpinimą darbo vietom ir pajamom. ačiū labai. Grazie, onorevole Balsidis. La parola l'onorevole Andrew Browns. Ačiū, žodis sveikimas Andrew Browns. Ačiū, pirmininkė. Komisijos veiksmų programų 2011 metams pasigendame vieno dalyko ekonomikos ir finansų politikos koordinavimo geresnio priežiūros politikos gyvenimo, geresnio makroekonomikos politikos koordinavimo ir e, priemonių geresnio įgyvendinimo. Jeigu pažvelgtume į komisijos dokumentą strategiją Europą 2020, tai dabar matome, kad 2009-aisiais turime 203 milijonus bedarbių. Jeigu mes ir toliau tokias pastangas dėsime, tai krizės niekuomet neįveiksime. Teigiama, kad strategija Europo 2020 yra pati inovatoriškiausia. Tačiau e, mūsų vien tik tai inovacijos neišgelbės, mes privalome apsaugoti savo ekonomikas atitinkamai. Strategija Europo 2020 e, skatina kūrybiškumą, tačiau mes galbūt turėtume geriau skatinti e, mūsų demografinę padėtį. Kolarska Babinska. E, chciałabym, żeby komisja większy na... Komisijos darbo programa yra iš tiesų ambicinga, tačiau aš pasigėdau vieno dalyko. Aš norėčiau, kad Europos komisija pabrėžtų, jog labai svarbu yra įgyvendinti jau esamas strategijas, reglamentus bei teisės aktus. Mes kūrėme naujas strategijas, naujus dokumentus ir pamirštame, kad e, mes jau turime daugybę dokumentų, tačiau dažnai jie lieka gyvuoti tik tai popieriuje. Ypač tai pasakytume apie energetikos sektorių. Taigi norėčiau paraginti komisiją prižiūrėti, ar tinkamai yra gyventinami jau patvirtinti teisės aktai, nes kitaip komisija gali prarasti savo reputacija, ją niekas nebepasitikės. Nepamirškime, kad Europa šiuo metu išgyvena labai rimtas finansinės problemas dėl to, kad jos nesilaikė Maastrichto kriterijų. Aš suprantu, kad šie dalykai nėra labai patrauklus, tačiau būtent nuo to priklausys, kaip vertinsime komisijos darbo sėkmę. Blinkim. Dėkoju. Dabar kalbės ponia Blinkvičiūtė. E, nors komisija užsibrėžė kuo greičiau atgaivinti darbo vietų kūrimą deja užimtumo ir socialinių reikalų srityje ateinančių metų komisijos programoje nėra konkrečių pasiūlymų dėl naujų ir kokybiškų darbo vietų kūrimo. komisija vėl kaip ir praėjusių metų veiklos programoje siūlo tas pačias teisėkūros iniciatyvas dėl darbuotojų komandiravimo ir darbo laiko bei toliau įsipareigoja gerinti migrantų darbuotojų teises visoje europos sąjungoje. tačiau to tikrai nepakanka. intensyviai diskutuojame dėl pensijų ateities europos sąjungoje ir vienas iš siūlymų yra ilginti pensinį amžių tačiau komisija nepateikė konkrečių siūlymų dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo. antra ekonominės ir finansinės e, e, krizės sąlygomis labai išaugo nelegalus darbas ir šešėlinė ekonomika tikrai pasigendu konkrečių siūlymų kaip turėtume bendrai kovoti su šia negerove ir trečia norint konkrečiai įveikti skurdą ir tikrai sumažinti skurstančių žmonių skaičių europos sąjungoje e, labai norėtųsi tikėti jog komisija kaip galint greičiau pateiks direktyvą dėl minimalių pajamų. Dėkuoju dabar ponas Sikierski. Darbo programos performulavimas iš vienos pas, e, pusės reiškia testinumą, iš antros pusės pokyčius. Taigi, 2011-aisiais e, e, kokie turėtų būti tie pasiūlymai? Tikrai turėtume ir toliau stengtis, kad auktų ekonomika, kurti naujas darbo vietas. Taigi, tikslai ateinantiems metams pakankamai aiškus ir yra tam pakankamai strategijų. Tačiau turime pakeisti vald, e, vyriausybių valdymo kokybę. Apie tai kalbama Monti pranešime. Turime reformuoti finansų institucijas ir jų priežiūrą. 2011 mes turime įgyvendinti priimtus sprendimus ir pradėti naujųjų agentūrų darbą. Konkurencingumą galima padidinti tik tai naudojant novatoriškus metodus. Ir pagaliau yra nepaprastai svarbu renkti daugiametę finansinę perspektyvą nuo 13 iki 20 metų. Čia turime susitelkti ties gilesnė ekonomikos integracija. Dėkoju, dabar kalbės ponė Smolkova. Ačiū. E, Pone komisijos vicepirmininkė, Darbo programa, kurią pristatėte, yra tikrai ambicinga. Ji numato daug darbų, kuriuos reikės nuveikti įgyvendinant strategiją 2020. Daug apie tai buvo kalbėta, bet konkrečiai, kaip komisija teiks pirmenybę svarbių pasiūlymų kuo greitesniam prieimimui. Mes žinome, kiek ilgai, ilgai užtrunka uh, įgyvendinant Europos teisės aktus. Na ir pagaliau klausimas. E, akcentavote, kaip svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp parlamento tarybos ir komisijos. Ar galvojate, kad konstruktyvus bendradarbiavimas su taryba įmanomas be ponų Sarkozy ir ponios Merkel tinkamo bendradarbiavimo? Komisario Norevole Sefkovi. Toliau žodį suteikiu komisijos nariu ponu Šefkovič. Uh, grazie, prezidente. First, I would like really... Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje ir dėkuoju Jums už teigiamus uh, ir šiltus žodžius apie komisijos darbo programą. Jūs tikriausiai pastebėjote iš uh, pasakytų kalbų, kad mes visi suprantame, kokiu tikslu siekiame. Mūsų darbo programa yra mūsų bendras darbas. Manau, kad struktūrinis e, dialogas, pagilintas bendradarbiavimas tarp jūsų komitetų ir mūsų komisijų, e, komisijos narių tarnybų tikrai padėjo mums suderinti mūsų nuomonės. Keli iš jūsų kalbėjo apie tai, kad labai svarbu yra skirti pakankamai daug dėmesio mūsų pasiūlymų gyvendinimui, tam, kad visos iniciatyvos neliktų popieriuje. Aš puikiai suprantu jūsų reikalavimus ir būtent dėl to mūsų darbo programoje yra numatytos nuostatos dėl pasiūlymų įgyvendinimo stebėsinos. Ir aš reguliariai atvyksiu į Europos parlamentą ir papasakosiu Jums apie tai, kaip mums sekasi įgyvendinti komisijos darbo programą. Taigi mes ketiname atsiskaityti ne vieną kartą per metus, bet kur kas reguliariau. Tiesiog dabar norėčiau patikti Jums šiek tiek informacijos. Mes pateikėme 44 iniciatyvas praeitais metais ir e, šiais metais ir žinome, kad 30 jų yra visiškai gyvendinta. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs raginate mus daryti daugiau, dirbti intensyviau, o ne mažiau na, išskyrus e, e, kai kurias marginalinės nuomonės. Ir be abejo, mes tuo labai džiaugiamės. Džiaugiamės, kad Europos parlamentas ragina Europos komisiją dirbti. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad mes turime pagerinti savo darbo rezultatus. Puiku yra, kad turime gerų tikslų, tačiau turime dirbdami kokybiškai pasiekti geresnių rezultatų, kuo geresnių rezultatų, nes būtent šie rezultatai, mūsų darbų rezultatai ir galės geriausiai atremti euroskeptikų argumentus. Protekcionizmas, ksenofobija, rasizmas - daugybė yra blogybių ir nebejoju, kad benedarbiaudami sutelkę jėgas galėsime įveikti visas šios problemas. Toliau. Infrastruktūra. Taip, iš tikrųjų, į infrastruktūrą būtina investuoti. Mums reikia šiuolaikinės infrastruktūros, kuri leistų mums konkuruoti e, pasaulio mastu. Gyvename labai konkurencingame amžiuje ir todėl svarbu yra ne tik rūpintis ekonominiais tikslais, bet ir siekti, kad ištekliai būtų naudojami veiksmingai, efektyviai ir švariai. Ir todėl mums reikia oro obligacijų, mums reikia uh, E, intensyviau traukti į darbą Europos investicijų e, banką, stiprinti privataus ir viešojo sektorių partnerystės ir taip toliau. Ir apie visą, šiu, visus šių dalykus kalbama yra mūsų darbo programoje. Aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs išsakėte nemažai pastabų apie vidaus rinką, nes vidaus rinka yra mūsų e, pagrindinis turtas. Mes galime pasiekti, kurdami šią rinką, kur kas daugiau. Turime stengtis visiškai išnaudoti e, vidaus rinkos e, turimą potencialą. Ir turime taip pat išnaudoti ir e, nauj, naujus ekonomikos sektorius. Kai kas iš jūsų kalbėjo, pažiūrėjau, skaitmeninį sektorių, apie elektroninius sektorius, apie elektroninę prekybą, elektroninį valdymą ir taip toliau. Mario Monti pateikė puikų pranešimą. Ir mes tikrai juo remsimės, tikrai jį nagrinėsime ir į jį atsižvelgsime, formu, formuluodami savo pasiūlymus. Mes jau pradėjome kalbėti apie tai, kaip galima būtų sustiprinti vidaus rinką, kaip galima būtų padaryti ją atviresnę, konkurencingesnę. Taigi aš siūlyčiau pažvelgti visus turimus pasiūlymus ir ypač į svarbiausius pasiūlymus į prioritetinius pasiūlymus. Ir nebejoju, kad kartu mes galėsime iš tikrųjų sukurti stiprią vidaus rinką. Administracinė našta. Jums yra žinoma, kad, me, kad mes siūlome iki 2012 metų administracinę naštą sumažinti 25 procentais. Komisija dirbs labai intensyviai tam, kad mes galėtume pasiekti dar daugiau kad galėtume šią naštą sumažinti 30 procentų. Tačiau mes norime labai aiškiai pasakyti, kad mm, ne viskas priklauso nuo Europos komisijos. Labai dažnai administracinę naštą didina nacionalinės vyriausybės. Ir šią problemą turime spręsti tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Socialinis matmuo socialin, socialinės vidaus rinkos matmuo. Aš žinau, kad mes nu, turėjome pasimokyti iš praeities klaidų ir mes iš tikrųjų nemažai kalbame apie darbuotojų komandiravimo, darbo laiko direktyvas. Mes žinome, kad vidaus rinka veiks tinkamai tik tuo met, kai ji yra naudinga žmonėms kai jinai yra naudinga mūsų piliečiams, kai ji jiems tarnauja. Todėl mes norime atlikti labai rimtus sociali, socialinio poveikio tyrimus. Ir tokius tyrimus atliekam kiekvieną kartą, kai teikiamas yra pasiūlymas. Pone Savela kalbėjo apie protų nutekėjimą. Daugybė jaunų europiečių išvyksta iš ES. Kartais e, taip yra dėl darbo, kliučių darbo rinkoje, kartais dėl kitų priežasčių. Bet labai dažnai šie žmonės išvyksta iš Europos dėl to, kad mūsų švietimo sistema nėra pritaikyta e, tenkinti verslo poreikius. Ir mes e, spręsime šią problemą kartu su kolegomis. Mes tenksime galvoti apie tai, kaip galima būtų e, suderinti įgūdžius, švietimą su mūsų ūkio poreikiais, tam, kad visiškai galėtume išnaudoti jaunimo potencialą. Keli nariai kalbėjo ir apie tai, kad dabar svarbu yra tinkamai reglamentuoti finansų rinką. Ir kad dabar svarbu yra laiku ir greitai priimti uh, sprendimus. Kaip mes to sieksime? Mes jau kalbėjome apie tai, kad reikia gerinti Europos komisijos e, tarybos ir Europos parlamento darbo koordinavimą. To sieksime e, turėtume bendrą programavimą tam, kad kartu žinotume, kas ką veikia ir ko siekia, tam, kad mes galėtume pagreitinti teisėje kuros procesą, kad jis būtų dar spartesnis, nei jis yra šiandien. Galiu Jūs patikinti, kad rengdami daugia šalę, daugia metę, atsiprašau, finansų programą, mes su jumis tikrai bendradarbiausime. Mes norime, kad į šią diskusiją įsitrauktų kuo daugiau žmonių. Kiek mes galime pasiekti Europoje, jei Europoje bus skirtas tik vienas e, procentas e, BVP? Kiek šių pinigų sugrįžta į ES? Kiek Europos pridėtinės vertės yra sukuriama? tikrai nemažai ir mes turime kalbėti apie tai e, su savo piliečiais tam, kad jie palaikytų mūsų labai ambicingus pasiūlymus. Elmaras Brokus kalbėjo apie labai svarbų išorės santykių matmenį, apie rytų partnerystę, apie plėtros procesą. Vėlgi, mes e, turime stiprinti partnerių pasitikėjimą. Turime galvoti apie tai, kaip mes vertiname šalių kandidačių pažangą. Bet kartu reikia ir tai, e, e, jų pažangą suderinti su tuo, ką mes galime pasiūlyti šioms šalims. Junktinės Amerikos valstijos yra labai svarbi mūsų partnerė ir nebejoju, kad turime daugiau investuoti į mūsų prekybos santykius su šia šalimi. Prekyba. Jūs žinote, kad Europa visuomet yra pasirengusi dėrėtis, visuomet pasirengusi daryti nuolaidų Tačiau mums reikia partnerių. Mes negalime sudarinėti susitarimų, kai mes e, nieko negalime gauti mainais iš, e, iš savo partnerių. Todėl mes visuomet teikime naujus pasiūlymus ir ieškome naujų galimybių susitarti, nes e, suprantame, kad šie susitarimai bus naudingi visai pasaulio ekonomikai. Ir būtent tokio teigiamo indėlio mums visiems šiuo metu ir reikia. Dar buvo paminėtas vienas labai svarbus dalykas. Laisvė, saugumas ir teisingumas. Tai yra labai svarbis rytis ir todėl mes darbo programoje skiriame jai nemažai dėmesio ir nebejoju, kad mano kolegos stengsis suderinti visus uh, nugastavimus ir visus reikalavimus, kurie yra dabar žinai išsakome, kai kalbame apie saugumą, laisvę ir teisingumą. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Dėkuoju ponui komisarui, diskusiją baigiame. E, balsuosime gruodžio mėnesį. Darome trijų minučių pertrauką prieš pradėdami svarstyti kitą darbo tvarkės punktą. Kolegė, kolegė, e riprendiamo į nostri lavori, l'ordine. Mėly kolegos, siūlau eh, tęsti posėdį ir kitą.